Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε τώρα την ψηφοφορία. Mėly kolegos, dabar tęsime balsavimus, dar liko mums du pranešimai, dėl kurių turėsime balsuoti. Pirmasis pranešimas ponios Jėtinmekį darybos dėl ES ir Azerbaidžiano asociacijos susitarimo. Antrasis pakeitimas. Ne, pirmininkė pasitaiso pirmasis pakeitimas. Dar yra siūloma žodinė pataisa, kurią ponas Lambertas turėtų pristatyti. Pone pirmininkė kolegos, kad išvengtume nesusipratimų, aš noriu pasiūlyti įtraukti vieną žodį į sakinį dėl karinių pajėgų Kalnų Karabache. Tai yra įtraukti žodį po a, supančio Kalnų Karabachą. Įtraukti pirmiausia a, žodį pirmiausia. Tai yra, kad nesumažėtų skaidrumo. Labai ačiū, ar kas nors prieštarautų šiam pono Landsbergio žodiniam pakeitimui. Atrodo, niekas neprieštarauja. Taigi balsuosime dėl šio žodinio pakeitimo taip pat, kas už. Pone pirmininkė, aš nepritariu ponui Landsbergiui. Aš manau, kad uh, originalus tekstas yra teisingas. Βάλαμε όμως σε ψηφοφορία την πρόταση. Pirmininkė, tačiau mes jau pradėjome balsuoti dėl pono Landsbergio žodinio pakeitimo. 40 parlamento narių turėtų pasisakyti prieš, tokio skaičiaus nesurinkome, todėl turime balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. procedūra jau e, buvo pradėta po to, kai pasisakė ponas Landsbergis, pristatydamas savo pakeitimą, aš paklausiau, ar kas nors jam prieštarauja. Tuo metu neatsistojo pakankamai parlamento narių. Iš salės pasigirdo replika, kad tam reikėjo numatyti šiek tiek daugiau laiko, pirmininkė. Gerai, dar kartą pasitikslinkime, išgirdote pono Lasbergio pataisos pristatymą, ar kas nors jam, jai prieštarauja. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μπορεί να... Pirmininkė, mėly kolegos, prašau tylos ir ramybės salėje, galbūt e, šiek tiek e, Viskas užtruko ilgiau dėl vertimo. Noriu dar kartą pasitikslinti, ar pakankamas yra skaičius prieštaraujančių parlamento narių. Skaičius nepakankamas, taigi turime balsuoti. Kas už šį žodinį pakeitimą, kurį pateikė ponas Landsbergis? Pirmininkė sako, kad prieš pasisakė mažiau nei 40 parlamento narių. Kas prieš šį pakeitimą? Susilaikė. Pritarta. Τροπολογία... Τροπολογία 2, παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikiu balsavimui siūlymas su pakeitimais ir e, tinkamo rezoliucijos projektą, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Dabar uh, svarstysime pono Paremos pranešimą dėl darybų dėl ES Ramėjos asociacijos susitarimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl e, bendro rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Pritarta didelė balsų persvaras. Sveikiname poną Porembą. Πάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Dabar bus e, pasisakymai dėl balsavimo motyvų.